Seduta è e aperta. Labas rytas, pradedame dėtinį posėdį ir pirmasis mūsų darbo tvarkės klausimas. Tai yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Dėl tam tikrų oro transporto bendrovių taikomos vieno rankinio bagažo vieneto taisyklės. Penkiam minutėm žodį suteikiu kolegai Simpson. Labas rytas. Ar verta pradėti, kol nėra komisaro? Kadangi čia yra pateikiamas klausimas žodžiu komisijai, tai jis yra pakiliuoja atrodo. transporto ir turizmo komiteto vardu aš pateikiau šitą klausimą žodžiu dėl to, kad kai kurios oro bendrovės taiko vieno rankinio bagažo vieneto taisyklę. Mano komitetas mano, kad reikėtų imtis veiksmų ir konstatuoti, kad čia, šiame sprendime nėra pakankamai daug skaidrumo ir nuoseklumo kuris būtinas e, keliaujantiems oro transportu. Jau keletą metų keleiviai galėdavo pasiimti vieną bagažą be jokio papildomo mokesčio į lėktuvą. O dabar, jeigu bus numatytas mokestis už įsigytus e, daiktus, taip pat ir dėl to, ar nereik, nebus apmokestinami ir um, e, kompiuter, kompiuteriai, taip vadinami laptopai. Todėl reikia išsiaiškinti, ar bus taikomas koks nors mokestis. Čia šioje srityje nematau nuoseklumo ir skaidrumo. Ir būtent dėl to nenuoseklumo transporto komitetas abejoja. Kai kas mano, kad kai kurios oro bendrovės e, ignoruoja į, į, e, į, e, IKAO gairias. Aš suprantu, kad reikia nešantis bagažą į lėktuvą atsižvelgti į lėktuvo dydį, į padėjimo galimybės. Tačiau aš vis dėlto manau, kad per pastaruosius metus kai kurios oro bendrovės taikė mokestį bet kam. Ir todėl aš norėčiau, kad būtent į šį klausimą atkreiptų dėmesį komisija ir kad šitie mokesčiai gali apskritai padaryti didelę žalą ES oro aviacijai ir taip pat mm, keleiviams. Ačiū. Tegoju žodis komisaro Degušt. Pone pirmininkė, gerbimieji parlamento nariai. Ir kaip paminėjo transporto komiteto atstovas, e, komisija suvokia, kad taisyklės susijusios su vieno rankinio bagažo vienet, vieneto gabenimu yra susijusios su visomis, o yra taikoma viso, visoms oro linijoms ir, ir praktikoje yra taikomos visos vieno, sąlygos vienodai. Tai turėtų atspindėti ir keliaiviams taikomų paslaugų įvairovėje e, vieningoje rinkoje. Sąlygų, vienodų sąlygų nustatymas yra vienos vieningos rinkos esminis e, ramstis. Ir e, būtent dėl šios, šio principo kainos stipriai sumažėjo. Tai padėjo ir verslui, ir vartotojams. Ir oro linijų bendrovės turi galimybę pačios nustatyti savo e, taisyklės, tačiau tą turi daryti skaidriai ir taikyd, laikydamosi atitinkamų teisės aktų. E, tai yra 1009-2008 e, metų reglamentas ir 2002 metų reglamentas. Ir taip pat jeigu rinka tinkamai veiki, veikianti ir jeigu informacija yra tinkamai perduodama, e, tuomet e, keleiviai gali laisvai pasirinkti vieną ar kitą oro bendrovę atitinkamai pagal jų teikiamas paslaugas ir sąlygas. Yra nustatomas e, skaidrios taisyklės, kaip gabenamas bagažas, kaip jau minėta, remiantis atitinkamomis teisės nuostatomis. Komisija stengiasi, kad būtų geresnė informacija teikiama keleiviams ir uh, ir kad būtų, turi būti teisingai taikomos bagažo kapenimo taisyklės. Ir yra prižiūrima, kad tinkamai būtų ta, e, įgyvendinami šios ryties teisės aktai. Tai šios teisės aktai, šios ryties teisės aktai yra ir būsimojo šios ryties teisės aktų paketo, e, kuris bus pristatytas 2013 metais, tai yra dar šiais metais dalis. Komisija mano, jog vieno e, rankinio bagažo vieneto taisyklė gerokai paveikia e, oro uostų ir kitų e, paslaugų teikėjų veiklą. Ir dėl to visos oro, uosto, visos oro bendrovės turi laikytis atitinkamų teisės aktų nuostatų, kad keleivių teisės nebūtų pažeidinėjamos. Dėkoju. Ačiū. Dabar Žodis suteikiamas EPP frakcijos vardu ponui Bach. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, komisarė. Mus pasiekė vis daugiau ES piliečių skundų dėl tos naujos taisyklės, pagal kurią galima imti tik tai vieną bagažą į lėktuvą, kadangi nėra pakankamai aiškių nuostatų dėl bagažo ir rankinio bagažo daug oro bendrovių pras, prasidėjo savivalė ir tiesiog keliaiviams teikia, tenka mokėti daug daugiau pinigų dėl to, kad įsivyravo chaosas. Bet to tai, kas yra nusipirkta uh, oro uosto parduotuvėse arba taip pat uh, uh, Nešiojami kompiuteriai taip pat gali būti apmokestinami, kitaip e, jie turės būti palikti oro uoste. Taigi komisija turėtų imtis kokiu nors priemonių, kad būtų e, suformuluotos aiškios nuostatos dėl rankinio bagažo, kad būtų galima apsaugoti piliečius nuo neteisingos e, oro bendrovių taikomos praktikos. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį ir profesionalių muzik, muzikantų, e, muzikos instrumentų pervežimą, kadangi jiems yra taikoma mus visiškai savavališkos nuostatos. Šitas problemas reikia išspręsti vieną kartą visam laikui ir reikia užtikrinti, kad nereikėtų kreiptis į teisingumo teismą. Grazie per il gruppo SD. Ačiū. Elkar Trau, socialistų frakcijos vardu dvi minutės. Ačiū, pane pirmininkė, gerbimieji kolegos. Mano frakcija svarsto šį klausimą labai intensyviai. 2012 metais parinkėme atitinkamą pranešimą. Mums reikia e, vieningų taisyklių ir reikia griežtų taisyklių dėl e, vieno rankinio bagažo vieneto. Aš suprantu, kad e, dabar vykdoma labai skirtinga praktika. Vienos oro linijos e, už bileto kainą siūlo vienas, vienokį bagažą vežtis, kitos avialinijos taiko atitinkamus mokesčius ir dėl to vartotojams yra sudėtinga susigaudyti, jos reikia geriau informuoti. E, kartais yra privaloma atiduoti rankinį bagažą prieš, prieš lipant į lėktuvą, kartais ne. Dėl to komisija turėtų imtis koordinacinio veikma, vaidmens ir įsikišti, jeigu to prireiks. Mums reikia nustatyti e, tam tikrus kontrolės principus, kaip turi atrodyti e, rankinis bagažas ir e, kokių matmenų jis turėtų būti ir svorio. Visą tai turėtų būti nustatyta dar prieš lipant į lėktuvą. Ir, e, turi būti aiškiai pabrėžta, e, kokios taisyklės yra taikomos ir jos turėtų būti vienodai taikomos visur. Pavyzdžiui, e, yra ir e, daiktų, kuriuos keleiviai prie, turi pasiimti į lėktuvą, kaip pavyzdžiui, striukės ar paltai ir tokių dalykų apmokestinti nedėrėtų. Taigi reikia griežtų vienodų taisyklių rankinio bagažo atžvilgių Keleiviai turi aiškiai žinoti, kas jie, iš jų yra paimama, už, kas yra apmokestinama, viskas turi būti skaidru ir e, suprantama. Žmonės turi turėti galimybę į lėktuvą pasiimti nedidelį bagažą, nes e, oro uoste galbūt jie nusipirks e, kokiu nors prekiu ir turi turėti galimybę jos, jas pasiimti į, į lėktuvą. E, oro uostuose e, prekeiviai norėtų pardavinėti savo prekes sėkmingai ir dėl to turi keleiviai turėti galimybę pasimti tas prekes lėktuvačiu. Ačiū Aldės frakcijos vardu. Pane. Ponas Elvart, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Čia pašinėjo jau hyv bagažčio lovėdėjai what items are essential and non essential the counting of airport retail purchases as baggage the dimensions of baggage allowed these vary from airline to. Ir taisyklės skiriasi e, skirtingose oro uostuose. Europos Sąjungoje yra labai nevienodos taisyklės ir keleiviai nesusigaudo. Uh, kelionė tampa sudėtinga ir oro uostose sunku netgi įsigyti parduodamų daiktų. Kelio, e, keleiviai turi atsisakyti arba yra, jų daiktai yra apmokestinami už tai, kad jie turi pagal avilinių nuomonę per daug rankinio bagažo. Netgi Net reikėtų nuspręsti, ar apskritai e, avialinijų personalas gali bausti keleivius. Mano nuomonė, savai mes suprantama, kad e, lėktuvose vietos yra nepakankama ir iš tikrųjų turi, turi būti nuspręsta, kiek to rankinio bagažo leisti, bet turi būti nustatytos aiškios ribos, kad keliaiviai žinotų, ar gali ką nors įsigyti ir kiek gali vežtis. Reikia bendros e, praktikos, kad būtų suvienodintos taisyklės ir kad keleiviai galėtų vežtis protingą kiekį rankinio bagažo, taip pat ir e, oro uostais nu, įsigytus e, daiktus. Bet tai turėtų būti aiškiai reglamentuotos taisyklės, o ne tik tai prie vartų pasa, išsakyti reikalavimai. E, ačiū. Ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu Eva Lichtenberger, pusantros minutės. Ačiū. Komisarė, visiškai skirtinga praktika taikoma oro bendrovių bagažo vienetų atžvilgiu įneša sumaišties. Ypač jeigu suteikiama veiksmų laisvė pačioms oro bendrovėms. Omenyje turiu vietos skrydžių bendrovės. Įsiregistravimas faktiškai tampa bėgimų kliūtimis, kadangi kontroliuojama viskas, turiu omenyje ir bagažas, jie tiesiog vadovaujasi savo nuostatomis, dabargi mums reikia imtis tam tikrų veiksmų ir neleisti, kad keleivis turėtų pats įveikinėti šitas kliūtis, kol galų gale kreiptis į e, Teisingumo teismą. Dabar problemų kelia ir patys įprasčiausi daiktai, kurie nešamas į lėktuvą, netgi moterų rankinukai dabar jau sunku vartotojui keliaiviui pasirinkti oro bendrovę, kadangi yra pasiskirstyta rinka, ypač regioniniuose e, e, maršrutuose. Tik tai rinkdamasis tarptautinį maršrutą keleivis gali rinktis oro bendrovę. Oro transportas tiesiog neduoda jokio pasirinkimo keleiviams, išskyrus tuos atvejus, kai yra keliaujama tarp didžiųjų sostinių. Gerbiamas komisarė, tiesiog nesidrovėkite, imkitės veiksmų siekdami apginti vartotojų ir keleivių teises. Ačiū. Ponas Vlasak, vieną minutę. Pone pirmininkė, gerbėmė ponai ir ponios, keliavimas, kelio, e, kelionės per atostogas gali tapti labai sudėtingų reikalų, ypač kai, ypač kai kalbame apie e, bagažą. E, kartais keleiviams yra labai, jie susiduria su labai sudėtingomis kliūtėmis, kai yra nukeliamas skrydis, arba jis panaikinamas, arba taip pat apribojami bagažo gabenimo galimybės. E, e, E, kartais galima e, kartais bagažas, rankinis bagažas yra neapmokestinamas iki tam tikro dydžio, bet kai kurios oro bendrovės e, didesnį bagažą apmokestina. Ir dėl to ES turi priversti oro transporto bendrovės taikyti vieningas taisyklės ir suvokti, kad kita vertus keleiviai turi suvokti, kad niekas nėra nemokama, jie gali pasirinkti tarp įvairiausių oro e, kompanijų, kartais turi mokėti tam tikrus mokesčius, tačiau turi atkreipti dėmesį ir e, transporto e, sąlygas nes įvairios oro transporto bendrovės dažnai siūlančios nuolaidas atitinkamai siūlo ir mažiau paslaugų. Taigi ir ES turėtų įsikišti E, tačiau įsikišti kiek įmanoma mažiau į šį, į šį sektorių, kadangi žinome, kad papildomos taisyklės visuomet ir papildomai kainuoja. Dėkoju. Grazie per. Ačiū. Guja e frakcijos vardu, ponas Murphy, minutė. Ačiū pirmininkė. Taip, iš tikrųjų tai yra avialinio ir keleivio e, santykis, komersinis santykis, bet taip pat keleivis gali pasirinkti iš bet kokių, iš visų avialinių pasaulyje, o kai kurie keleiviai tiesiog neturi pasirinkimo. Žinome, kad oro bendrovės taiko šią vieno bagažo taisyklę visiškai ne tam, kad būtų patogiau keleiviui, bet tiesiog tam, kad jie e, priverstų keleivį susimokėti ir surinktų daugiau e, pinigų. Žinoma, reikia bendros sistemos. Taip pat žinome, kad tai yra viena iš e, laukinių vakarų praktikų, kaip galima susirinkti daugiau lėšų, kaip pavyzdžiui, Rainieras čia yra tikrai pirmūnas jie įvairiausiai renka kitaip mokestį ir už, ir įsiregistravimą į skrydį, ir už kretinės kortelės naudojimą ir taip toliau. Čia yra tiesiog kapitalistinio gopšumo e, pavaizdavimas, pasireiškimas. Ryanair ir kitos avialinijos dirba autoritariškai ir net neleidžia savo darbuotojams suburti profsąjungos. Norėčiau paklausti, ar bus kas nors daroma, ar e, Airija pirmininkaudama, kai buvo žadėta, e, darys ką nors, prims atitinkamus e, teisės aktus, ar situacijas tęsis ir toliau taip, kaip yra dabar. Ačiū. Dabar kalbėtojai iš salės, ponė Dantan kolegai komisarė, kalbant apie taisyklę leisti vežtis tik tai vieną rankinį bagažą. E, tai verčia keliaivius e, priimti kitokius sprendimus. Jie tada pradeda pirkti lėktuve, o ne oro uoste. Nežinome, ar šita taisyklė uh, jeigu jinai bus taikoma per daug griežtai, turės įtakos, blogos įtakos e, keleivių teisėms, jie negalės įsigyti daiktų oro uostuose, bet taip pat tai turės įtakos ir oro uostams, ypatingai oro uostams, mažesnėms oro uostams periferijoje, o tai yra iš tikrųjų labai dėl nerima e, keliantis faktas, nes e, smulkios oro bendrovės būtent ten ir įsikūrė ir dažnai smulkiuose periferijos oro uostuose tik tai pigus vežėjai juos skrenda ir taip iškreipiama konkurencija. Reikėtų vienodas įtiklės taikyti, nesvarbu, kokie keliaiviai keliauja su kuria oro bendrovė. Reikėtų atsižvelgti į tam tikrų regioninių oro uostų, mažų oro uostų poreikius. Ir nereikėtų taikyti tokios dominuojančios pozicijos, nes vieno rankinio bagažo vieneto taisyklė sukuria tai, nevienodą konkurenciją, nes ne visos bendrovės gali taikyti tą, pa, tą pačią politiką, tą pačią taisyklę. <clears throat> Ir žinoma, oro uostai įsigyti, e, įsigytos prekes neturėtų būti laikomos papildomų bagažo vienetų. Pone Laisander, minutė. Ačiū pirmininkė. Aš irgi, žinoma, prisidedu prie to, kad iš tikrųjų labai neteisingai čia suprantama e, komercinis santykis ir labai e, nukenčia keleivių teisės. Ir iš tikrųjų e, labai sudėtinga pareikšti paspiktinimą ar parašyti skundą. E, E, dėl to, kaip, kokį spaudimą daro oro, oro linijų darbuotojai ir Pavyzdžiui, moteris paprastai vežamės rankinę, kur turime savo dokumentus ir ta rankinė irgi yra traktuojama kaip papildomas renginio bagažo vienetas. Be to regioniniuose oro uostuose e, praktiškai keliaiviai yra šantažuojami ir jų komercinės teisės, prekinės teisės yra apribojamos. Be to, kaip sakė ir kolegos, be viso šito prieštaravimo reikia bendrų e, aiškių taisyklių netgi Ispanijos teisės atveju kur e, keleivis yra ginamas, e, vis tiek prašoma e, prašoma bent jau regioniuose ir uostuose liautis šitaip šantažavus keleivius. Taigi mes prašome, kad būtų numatytos taisyklės, kurios apgintų keleivių teisę ir keleivių lygybę. Ačiū. Honorevole Kramer, un minuto. Kramer ponė pirmininkė komisarė. Vartotojas yra karalius, o ne oro bendrovių e, melžiama karvė. Atrodo, kad mes dabar susidurime su įprasta socialistinė planinė ekonomika, kadangi oro bendrovės gauna e, milijoninius turtus, pajamas, kadangi nemoka jokių mokesčių, ir numato įvairiausias rinkliavas. Apie tai nieko nežino vartotojai. Pagrindinės sąlygos turi būti vienodos, tiesiog negalima išvilioti, leisti išvilioti pinigų iš oro bendrovių keleivių. Mes prisigepeisime prie to, kad bus pradėta reikalauti mokesčio ir užnaudojimasi tualetu. Jeigu taip ir toliau liks, tai mes puikiai suprasime, kodėl ES piliečiai nepasitikė ES, negali būti taip, kad ir toliau keleiviai būtų išnaudojami oro bendrovių. Ačiū. Dabar ponė Fidansa, pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė. Rankinio bagažo taisyklės taikomos iki šioliai ES nėra gerai suderintos. Yra oro transporto bendrovių, kurios e, taiko labai apribojančias taisyklės e, visiškai jų nepagrysdamos ir klientai šitokiais atvejais e, negali prekių įsigyti oro uostuose. Tos taisyklės yra tikrai agresyvios ir oro uostų prekeiviai patiria didelių nuostolių dėl tų taisyklių taikymo ypač regioninių e, skrydžių atveju. Dėl to ES ir taip pat viso pasaulio lygmenių reikia bendradarbiauti e, draugė su e, Tarptautinė oro transporto agentūra, kad būtų parengtos vieningos taisyklės kurios būtų taikomos tiek ES, tiek ir visame pasaulyje vienodai. Mes turime E, vadovautis labai iškia politika, kad išvengtume piknaudžiavimo, e, kad e, keleiviai aiškiai žinotų, kaip naudotis bagažu, kokiu bagažu, jie turi būti gerai informuoti. Man atrodo, neužtenka tos likščiolinių teisės aktų, ponė komisarė. Reikia pasiekti daugiau. Manęs netenkina jūsų atsakymas. Mums reikia tolesnių sprendimų. Dėkui. Lisa, un minut. Ačiū, ponas Danelis, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Oro aviacijoje e, matome nuolatinius pokyčius dėl e, pigių skrydžių, e, pokyčių ir dėl skirtingų mokesčių, kurie taikomi besikeičiančių kūro mokesčių. Reikia sudaryti vienodas sąlygas visoms oro, e, oro ben, transporto bendrovėms. Ir, e, ir, likščiolinė praktika netinkamai e, veikia, daro žalą daugeliu, daugeliams suinteresuotų grupių šiuo atveju. Ir keliau, keleiviams e, sukūriamas, e, keleivių tarpės e, atsiranda tam tikras, tam tikras sumaištis dėl nevienodai taikomų taisyklių, nors žinoma, keliauti yra brangu. Tačiau kelionės yra dabar įprastas, įprasta kelia, dirbančių žmonių kasdienybės dalys ir dėl to mums reikia taikyti, kiek manoma, vienodesnės sąlygas šioje srityje ir vienodas taisyklės. Ačiū, panas Seleris, minutė. Ačiū, pirmininkė. E, transporto komiteto pirmininko klausimas yra patiktas laiku ir manau, kad iš tikrųjų čia labai daug pasipiktinimo ir buvo net keletas pranešimų pareikšta, kur buvo kalbama apie tai, kad apie 2012 metų e, bagažo, numatytus bagažo reikalavimus. E, turėtų. Šis pranešimas buvo e, patvirtintas didžiosios daugumos. Kalbant apie rankinį bagažą, mes kreipėmės į komisiją prašydami, kad būtų pateiktos priemonės, kad būtų galima harmonizuoti e, vežėjų e, tekmo praktiką, kad apgintumėm keleivius nuo piknaudžiavimo ir kad keleiviai galėtų uh, E, vežtis protingą e, rankinio bagažo kiekį. Mes esame girdėję baisių istorijų, keliaivių istorijų. Ir jei teisingai išgirdau komisarą, e, komisaras norėtų palikti tai rinkai valdyti ir, ir taip pat teismams. Nemanau, kad toks sprendimas yra geras ir norėčiau, kad komisija irgi atsakytų į tuos tris pranešimus, kuriu, kuriais buvo prašoma aktyviai reaguoti. Ačiū. Ačiū. Adam Koza, pusantros minutės. Kedves kollégák, egy nagyon fontos kérdés. Ačiū. Čia mes aptarėme labai svarbų klausimą, kadangi kasdieną milijonai keliaujančių oro bendrovių keleivių susiduria su skirtinga praktika įregistruojant bagažą. Tik tai atvykę į oro uostą keleiviai sužino, kad jie pasėmė per didelį bagažą arba jis yra per sunkus ir todėl privalo mokėti mokesčius. Dažnai keleivis patenka į nepavydėtiną padėtį, nepaisoma jo teisių ir dėl tos priežasties reikia spręsti šią problemą nedelsiant. Parlamentas jau ne kartą nagrinėjo šį klausimą, o aš asmeniškai manau, kad reikėtų e, parengti vieningą oro transporto bendrovų keleivių hartiją. Taip pat buvo paminėtas ir muzikos instrumentų klausimas, e, moterių e, rankinių peržiūros klausimas. Kartais keleiviai turi pasiimti tam tikras e, hygienos priemonės, vaistus ir dėl to čia negalima apriboti mūsų piliečių teisų. Dėkoju. Pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą yra paprašę žodžio dešimt delegatų bankį. Ačiū pirmininkė. Kai kurios oro bendrovės jau numatė įvedė taisyklę, kad galima įsinešti į lėktuvą tik tai vieną bagažą ir tuo yra apribojamos keleivių teičių, teisės. Vien dėl to, kad perkant bilietą negalima palyginti bilieto kainų su kitų bendrovių bilietų kaina ir keleiviui labai sunku išsiaiškinti, kokia atskirų bendrovių taikoma praktika bagažo atžvilgių. Dažnai yra reikalaujama mokėti papildomus mokesčius ir dėl to yra pažeidžiamos e, keleivių teisės. Be to reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad dėl to kyla pakankamai daug problemų verslo įmonėmis e, oro uostuose. Komisija turėtų pasiūlyti kokias nors vieningas taisyklės. Atėjo pats laikas reaguoti. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar, cetățenii. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Europos piliečiai reguliariai keliauja ES ribose ir jie pastebėjo, kad kai kurios oro transporto bendrovės vykdo nesažiningą politiką rankinio bagažo atveju. E, pavyzdžiui, kalbant apie jų e, svorį, matmenis ir taip pat prekes, kurias e, keleiviai e, pasiima į lėktuvą. Aš suprantu problemas, kurios susijusios su keleiviams rezervuota vieta ir jos ribotumu, tačiau vis tiek reikėtų išvengti to, kad oro transporto bendrovės taikytų pernelyg griežtas taisyklės ir apribojimus turi būti nustatytos labai aiškios taisyklės rankinio bagažo atžvilgiu, nes yra atvejų, kai e, žmonės e, gabenasi, gali gabentis iki 7 e, kg rankinio bagažo ir tai yra neteisinga. Turime leisti žmonėms gabentis gerokai daugiau ir turime nepažydinėti keliaivių teisių. Dėkuoju, ponas Leichtfried. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė, norėčiau pateikti porą pavyzdžių, kurie mane ištiko prieš, visai neseniai. Neseniai turėjau uh, keliauti skrydžių uh, E, e, oro bendrovė, kuri labai gražių pavadinimų štat Wittenberg. Taip, ir buvo kilusi didžiulė sumaištis dėl e, bagažo. Tačiau man pavyko su tuo susitoroti. Vėliau keliavau su kita oro transporto bendrovė ir įvyko panašus dalykas. Galėjau paimti nedaugiau kaip vieną rankinio bagažo vienetą, net negalėjau pasiimti su savimi vandens, kurį nusipirkau oro uoste. Tai yra tikrai netoleruotina, mes turime apie tai diskutuoti. E, turi, keleiviams turi būti dar prieš skydį, skrydį visiškai aišku, e, kokios sąlygos jų laukia, kokiamis taisyklėmis jie keliaus. Ir taisyk, tos taisyklės turi būti taikomas visos, viso Europos Sąjungoje vienodai. Dėkoju. Ačiū. Ačiū, ponia Senalova. Ačiū, pirmininkė. Komisarė, ponis ir ponai, pastaruoju metu matome, kad vežėjai taiko vis griežtesnės taisyklės, o dėl to labai apsunksta keleivių padėtis. Čia kalbu ne tik tai apie taisyklę susijusią su rankinio bagažo vienetu, bet taip pat ir su uh, išmatavimais ir svoriu. Keleivis paprastai sužino taisyklės tik tada, kai jau lipa į lėktuvą ir yra per vėlų ir jam lieka tik vienintelė išeitis susimokėti. Tai galima sakyti yra paslėptų mokesčių pavyzdys, paslėpti mokesčiai, kuriuos turi susimokėti keleiviai. Todėl norėčiau paskatinti e, komisiją apsvarstyti kainų skaidrumo klausimą ir apriboti galimybę e, imti papildomus mokesčius. Ir Gonova Peres, labas rytas, pirmininkė. E, Reikia suprasti, kad numatant tokius tarifus pateikiamos geresnės kainos, bet taip yra klaidinami mūsų e, vartotojai rankinio bagažo vienetas yra vienas iš tų klausimų, dėl kurių yra daugiausiai skundų Europoje. Labai dažnai tokios kliūtis tiesiog jų neįmanoma įveikti. Reikia e, paruošti reglamentą, pagal kurį būtų um, numatytos aiškios taisyklės. Reikia priimti kuo greičiau taisyklės, e, tam tikras normas ES lygių, kad būtų pakankamai skaidriai nurodoma bileto kaina. Reikia numatyti aiškias rankinio bagažo ir kitų daiktų nešamų į, ba, į, į, į lėktuvą taisyklės. Gerbiamas e, pirmininkė ir komisarė, reikia surasti, e, numatyti aiškias taisyklės, kad nebūtų galima piknaudžiauti e, lėktuvų keliaujančių keleivių teisėmis. Ačiū, ponas Klinsa. ES teigia, kad jis skatina konkurencingumą, sąžiningą konkurenciją ir gina vartotojų teisės. Tačiau šiuo klausimu situacija atrodo visiškai priešinga. Oro bendrovių taikoma praktika yra, skiriasi dėl to, kas yra e, bagažas ir kokie jo išmatavimai. E, Pateiksiu pavyzdį apie moterį, kuri buvo e, paprašyta išlipti iš lėktuvo, kadangi ji nesutiko su tuo, kad nesutiko, kad e, nesutiko atiduoti tų prekių, kurias jie įsigijo oro uoste ir kurias jie įsidėjo į savo rankinę. Taigi ES netenka vis labiau piliečių pasitikėjimo, kadangi ji laikoma per daug biurokratiška, o dabar mes turime numatyti labai geras galimybės piliečiai, kad jie galėtų skaidriai vertinti situaciją. Thank you. Um, I certainly welcome this uh, uh, oral question because uh, Aš e, džiaugiuosi, kad buvo pateiktas šitas klausimas e, žodžiu, kadangi bendrovės nepakankamai informuoja piliečius, bet ir naudoja savivalę ir į ją įtraukia ir savo darbuotojus. Taigi, tokios savivalės auka esu buvęs ir aš nekartą todėl norėčiau, kad čia būtų taikomas nuoseklesnės taisyklės ir kad būtų apribojami oro bendrovių e, piktanaužiai veiksmai. Reikėtų numatyti aiškias taisyklės, nebūtinai per griežtas, tiesiog numatyti minimales taisyklės, kadangi trumpų skrydžių bendrovių galimybės ir poreikiai yra kitokie, kai keliaujama ilgesniais maršrutais, galimybės pasimti didesnį bagažą yra didesnės. Honorevole Meisner. Pone Meisner. Pone pirmininkė, pone komisarė. Europoje turime taisyklės, e, kurios užtikrina žmonių prekių ir paslaugų laisvą judėjimą. Mes nenorime pernelyg didelio reglamentavimo, tačiau norime sudaryti tam tikras e, rėminės sąlygas. Ir aš manau, kad e, keleivių teisės nėra pakankamai, e, jas nepakankamai atsižvelgiama, jos nepakankamai ginamos oro transporto srityje. Aš, pavyzdžiui, Europoje skridau pigių, pigių skrydžio bendrovę tačiau negalėjau e, abiejų, e, pasimti dviejų e, rankinio bagažo vienetų į lėktuvą, nors juos galėjau sudėti į vieną vienintelę rankinę. Man buvo pasakyta, jog aš už vieną iš tų vienetų turiu sumokėti arba neskristi. Tai buvo tikrai didžiulė katastrofa, nes aš nelabai žinojau, kaip elgtis. Ir, ir e, mano atveju galbūt tai nebuvo taip sudėtinga, bet kitai, kitiems keleiviams tai galėtų sukelti tikrai didelių problemų. Ir šitoj vietoje mes turime tikrai turėti labai protingas taisyklės, kurios galiotų tokioms avia bendrovėms. Ponas Bach. Pone Bach. Pone pirmininkė, pone komisarė, Šiandieną jau girdėjome ne vieną pavyzdį, kuris rodo, jog vieningų taisyklių reikia, tačiau jos turi atitikti ir realią praktiką, nes nebūtų prasminga turėti taisyklės, kurios uh, reikštų papildomą apmokestinimą ir visą situaciją dar labiau e, padarytų dar problematiškesnę, sumažintų skaidrumą. Reikėtų klausti ne tų žmonių, kurie keliauja e, verslo klase, bet žmonių, kurie keliauja paprasčiausia ekonominė klase, galbūt šeimų su vaikais ir e, tų žmonių, kurie stengiasi į, patekti į lėktuvą įsigiję prekių, e, e, kurias galiausiai jiems, e, už kurias jiems reikia susimokėti. Tai yra visiškai netoleruotina. Prieš įlipant į lėktuvą neturiu aprengti savo vaiko visais turimais drabužiais tik dėl to, kad už papildomą bagažą būtų, reikėtų mokėti daugiau. Ir tokios e, taisyklės, kokios dabar galioja, yra nepriimtinos, bet naujos taisyklės taip pat turėtų e, būti skaidrios ir ne, neleisti apmokestinti žmonių dar labiau. Dėkui, ponas Bilbao. Gracias, Ačiū, pirmininkė. Visi sutarė dėl, tų, kad, dėl to, kad šitie pribojimai aiškiai pažeidžia e, keleivių teisės numatytas ES, taip pat ir e, yra nenaudingi parduotuvėms. Reikėtų suvienodinti reikalavimus, bet kol bus e, padaryta ta harmonizacija, kurios reikalauja šis parlamentas, šis procesas tikrai užtruks tam tikrą laiką, taigi tuo laiku galėtume padaryti kitą dalyką. Pirmiausiai sustiprinti stiprinti e, kontrolę ir e, sustiprinti skundų sistemą, kad e, iš tikrųjų būtų baudžiamos, baudžiami tie vežėjai, kurie pažeidžia teisės. Keleivių bendradarbiavimas yra būtinas, todėl mano klausimas yra toks. Kaip manot, ar būtų gerai surenkti tam tikrą kampaniją, kad keleiviai žinotų savo teisės, ar būtų galima tam tikrus tam tikrą informavimą, medžiagą pateikti dokumentinę, kad, kad keleiviai žinotų savo teisės. Iš tikrųjų, tos, tie vežėjai yra žinomi ir žinoma maždaug iš kurių oro uostų jie skraido. Taigi norėčiau paklausti, ar komisija sutiktų parengti tokią socialinės reklamos kampaniją. Ačiū. Cikau. Grazie. Mr. Commissioner. Ačiū pirmininkė. Komisarė, per pastarosius metus kelio, keleivių 82 procentais e, padidėjo skrendančių iš regioninių e, oro uostų. Euro, Europoje daugiausiai yra regioninių oro uostų ir jų svarba e, labai stipriai sustiprėjo per pastaruosius metus, todėl mes prašome komisijos įvertinti tam tikrų vežėjų taikomas taisyklės dėl rankinio bagažo ir taip pat harmonizuoti taisyklės dėl rankinio bagažo. Toksai reglamentavimas yra būtinas tam, kad apsaugotumėm keleivius nuo tam tikro piknaudžiavimo ir kad keleiviai galėtų vežtis protingą kiekį rankinio e, bagažo. Vieno rankinio bagažo vieneto taisyklė ir kito, kiti apribojimai, kurie taikomi tam tikrų vežėjų, pažeidžia konkurencijos taisyklės. E, komisija turėtų išanalizuoti taikomus, taikomus mokesčius ir kartais, nes kartais tie mokesčiai yra neteisingi ir jie netitinka e, skaidrumo politikos. Ačiū. Baigiame spontaniškus e, pasisakymus komisaras Degucht. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiami parlamento nariai už įdomią diskusiją, už tai, kad tiek daug pasisakiusiųjų išsakė savo nuomonę. Aš irgi suprantu, kad tai yra jautrus klausimas, kad tai yra svarbus klausimas. Todėl dėkoju visiems pasisakiusiems ir toliau ruošime taisyklės, reglamentavimą, kad gintumėme e, keleivių teisės ir kad pagerintumėm skaidrumą. Kaip sakiau e, pradžioje, greitai bus peržiūromos lėktuvų keleivių teisų, teisės atitikimų teisės aktai Per 2014 e, metų pirmąjį pusmetį tai bus daroma. Tikriausiai tada tikrai bus puikiai galimybė e, detaliau įsigilinti ir padiskutuoti apie visus susijusius klausimus, kurie ir šiandien buvo paminėti. Žinoma, visą tai pasakius, pasakęs, norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų aišku iš visų pasisakymų, kad reikia daugiau skaidrumo, daugiau numatomumo, aiškumo nes e, tikrai esame visi pakliuvę į, į sudėtingą padėtį. Pane Kalas, komisarė Kalas norėjo pati dalyvauti šiandienos diskusijose, bet e, paskutinę minutę pasikeitė jos darbo planai ir ji negalėjo atvykti. E, Jis negalėjo atvykti ir perduosiu visus e, klausimus e, ir jisai tikrai atsižvelgs jūsų išsakytus nuogastavimus. Ačiū. Ačiū komisarė. Baigiame e, pirmą klausimą. Sekantis klausimas darbo atvarkėje yra žodinis klausimas su komisijai dėl reglamento, dėl privalomos tam tikrų iš trečiųjų šalių importuojamų prekių kilmės šalies.